noriu padaryti pranešimą. Imko komitetas patikė rekomendaciją neprieštarauti deleguojamam aktui. Šis e, sprendimas buvo praneštas e, vakar per posėdį, jokių e, prieštaravimų negavome per 24 valandas ir pagal darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį, 6 dalį, E, ši rekomendacija yra priimta ir ji bus paskelbta balandžio 14 dieną su priimtais tekstais, patvirtintais tekstais. Pagal mūsų darbo tvarkę